Good morning, ladies and gentlemen. Mes... Labas rytas, e, ponios ir ponai, sėskitės. Ir pradedame mūsų posėdį. Dėkoju, kad atėjote visi taip anksti ir mes esame pasiruošę balsavimui. Salėje jau yra kvorumas ir galime pradėti balsuoti. Pirmiausia, tai turime e, pranešimą dėl specialių priemonių, pagal kurias leidžiama nuo stikinių nelaimių nukentėjusiems valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą. 16 vasario buvo surinktas specialus posėdis ir buvo nuspręsta remtis 50.2 50 taisykle. Ir tada E, kalbant apie pranešimo projektą, e, tai jame numatytos taip pat galimybės šimta procentų padengti stichinių nelaimių kaštus, bet kad tai neviršytų daugiau 5 procentų regioninės paramos lėšų valstybei nariai numatytų. Septynioliktą kovo buvo galima pareikšti, iki 17 kovo buvo galima pareikšti prieštaravimus dėl to pranešimo, bet tokių nebuvo pateikta, taigi pranešimas yra patvirtintas. Ir dėl to turime balsuoti dėl to, kad plenarinė sesija suteiktų galimybę pagal 69C taisyklę pradėti tarp institucinės dėrybas. Remiantis pranešimu, kuris patvirtintas dėrybinė komanda, aš kaip e, komiteto pirmininkė ir pranešėja, ir taip pat šešėliniai pranešėjai dar įeina į dėrybinę komandą ir elektroniniu būdu patvirtinkime, balsuokime dėl šio pasiūlymo. Balsuoti baigiame. Ir sprendimas priimtas. This is unique. Thank you. Thank you very much. This is, this is the first. Dėkoju. Toliau kitas klausimas. Pono Novakovo pranešimas savo iniciatyva tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių derinys, finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas Europos sanglaudos politikoje. Ar ponas Novakov norėtų ką nors pasakyti? Ne, tai tada dėkui. Galim iškart balsuoti ir pradedame nuo 24 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 20, 30, 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, manau, kad atmesta. Ar norite elektroniniu būdu patikrinti? Taigi, balsuojame elektroniniu būdu, pakeitimas 30. Balsuoti baigiame. Ir atmesta. Dėkui, toliau 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 32. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Kas už, 303. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 34. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 35. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 41. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pastikrinkime elektroniniu būdu. 42. Pakeitimas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 43. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 44. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Biudžeto komiteto pasiūlymai, biudžetas vienas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo, atmesta. 89 už, prieš, susilaikė, atmesta. 94 už, prieš,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 atmesta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Biudžetas 13. Pasiūlymai už, prieš, susilaikę, atmesta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Biudžetas 9 už prieš susilaikė, man atrodo, patvirtinta. Elektroniniu būdu biudžetas 9 tikrinamės. Balsuoti baigiame. Atmesta. Biudžetas 10 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 149 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 150 už, prieš, susilaikė atmesta. 16 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 120, 57 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Norite pastikrinti. 157 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 131 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Norite pasitikrinti. 171 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame atmesta. 172. Už, prieš, susilaikę, priimta. 173. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 178. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 180 už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžetas 12. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Biudžetas 14. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė primta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaikė primta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Penktas už, prieš susilaikė atmesta. Septintas už, prieš susilaikė atmesta. Aštuntas už, prieš susilaikė primta. 12. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 15. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 17. Už, prieš, susilaikė, priimta. 18. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 19. Už, prieš, susilaikė atmesta. 22. Už, prieš, susilaikė atmesta. 23. Už, prieš, susilaikė atmesta. Agri A. Už, prieš, susilaikė atmesta. Agri B. Už, prieš, susilaikė atmesta. Agrice už, prieš, susilaikė, atmesta. Agride už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri E už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri F už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri G už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri H už, prieš, susilaikė, atmesta prieš susilaikė atmesta. Agri į už prieš susilaikė atmesta. Agri vienas už prieš susilaikė atmesta. Agri trys už prieš susilaikė atmesta. Agri penki už prieš susilaikė atmesta. Agri 10 už prieš susilaikė atmesta. Agri 11 už prieš susilaikė atmesta. Agri 12 už prieš susilaikė atmesta. Agri 13 Agri 13 už tiek daug agri pasiūlymų. Taigi agri 13 kas už. Negalim kartu už visus balsuoti. Agri 13, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 14, kas už prieš susilaikė atmesta. Agri 15, už prieš susilaikė atmesta. Agri 16 už prieš susilaikę atmestą. Agri 17 už prieš susilaikę atmestą. Agri 18 už prieš susilaikę atmestą. Agri 19 už prieš susilaikė atmesta. Agri 20 už prieš susilaikė atmesta. Agri 21 už prieš susilaikė atmesta. Agri 23 už prieš susilaikė atmesta. Agri 24 už prieš susilaikė atmesta. Agri 25 už prieš susilaikė atmesta. Agri 26 už prieš susilaikė atmeta. Atmesta. 27 už prieš susilaikė atmesta. Agri 28 už prieš susilaikė atmesta. Agri 30 už prieš susilaikė atmesta. Agri 31 už prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo su pakeitimais, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame ir pranešimas yra patvirtintas. Sveikinu pranešėją. Dabar tęsime darbą, nagrinėsime kitą nuomonę. Pranešėjas yra ponas, pranešėja yra ponė Breso. Europos strateginių investicijų fondo galiojimo pratesimas, taip pat e, techninio fondo pastiprinimo įvedimas bei Europos investicijų patarimų centras. E, pranešėjo, pranešėjos nėra, pradėsime balsuoti. Pakeitė, vienuolis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 78 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 79 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 80 už, prieš susilaikė atmesta. Dabar žodinis pakeitimas 81. Kas, ar kas nors prieš? Taigi 81 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 83 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas nors prieš žodinį pakeitimą, ne, balsuojant dėl 83 kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 85 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 86 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 92 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta priimta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 94 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 95 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 98 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šimtas pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 104 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 106 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 107 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 108 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 110. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 111. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 114. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 125 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 126 pakeitimas kartu su žodiniu e, pakeitimų, ar kas nors prieš. E, tada balsuojame už 126 su žodiniu pakeitimu. E, priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 128 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 130 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 131 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 11 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 12 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 137 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 140 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 139, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 142 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 145 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 146, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 147, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 148, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 149, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta priimta. 114 e, tai pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime. Nesu tikra. Taigi 14 pakeitimas. Elektroninis balsavimas, 14 pakeitimas, balsavimą pradedame. And the vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. Penkioliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 20, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors yra prie žodinio pakeitimą, ne? Taigi, 21 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22 atkrenta. Šeštas, e, šešta konstatuojama dalis su e, žodiniu pakeitimu, kas nors prieš? Ne. Taigi šeštoji konstatuojama dalis už prieš susilaikė priimta. 27 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 14 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13, 30 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 31 už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 46 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Penkiasdešimt devintas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas nors prie žodinį, ne, tai balsuojame dėl 59 kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė priimta. 60 už, prieš, susilaikė atmesta. 62 už, prieš, susilaikė priimta atmesta. 64 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 66 už, prieš, susilaikė, atrodo priimta. Patikrinkim. 66 pakeitimą elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip priimta. Nepakankamai gerai žiūrėjau. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 21 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta priimta. Žodinis pakeitimas, 21 konstatuojamoji dalis, kas nors prieš žodinį pakeitimą, ne, balsuojame dėl 21 konstatuojamosios su, su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. nuomonė priimta. Labai ačiū. The next, the next uh, vote will be. Uh... Toliau balsuosime dėl horizontas 2020 įgyvendinimo, atsižvelgiant į jo tarpinį įvertinimą pagal devintąją pagrindų pagal pasiūlytą devintą pagrindų programą. Pone pranešėjau, pone Van Miltenberg, ar ką nors norėtumėt pasakyti? Ne. Tada pradedame iš karto balsuoti. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. 24 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta atmesta. 25. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečias kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta priimta. 53 kompromisas kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkim 53 e, pakeitimą. Balsuojame elektroniniu būdu, pradedame. Baigiame. Atmesta. Atsiprašau, nežiūrėjau. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaikė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 prieš susilaikę atmesta. 74 kompromisas už prieš susilaikę e, atmesta. 76 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 77 pakeitimas kas už prieš susilaikę atmesta. Ir tada dabar galutinis balsavimas e, balsuoti pradedame.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 balsavimą. Tai yra interneto junglumas, augimo konkurencingumo ir sanglaudos rytėje Europos gigabaitų visuomenė ir 5G. Pone Luer, ar norite ką nors pasakyti? Taip. Paprastai aš perdodu žodį kolegoms, bet šį kartą aš nusprendžiau pats pasakyti dėl to, kad šitas pranešimas tikrai labai vertingas. Ir aš turbūt E, šiek tiek daugiau žinių turėsiu šioje e, srityje, nors noriu labai padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą ir už jūsų labai tinkamus kompromisus. Labai ačiū. Dabar pirmasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Dabar dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę?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 susilaikė priimta. E, 13 e, kompromisas už, prieš susilaikė e, priimta. 14 už, prieš susilaikė priimta. 15 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 16 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas už, prieš susilaikė priimta priimta. Ir dabar galtinis balsavimas, elektroninis, ehm, balsuoti pradedame. Any question? The vote is closed. Baigiame. Nuomonė patvirtinta. Priimam. Nuomonę sveikiname ponę Luer. And um, our last vote for today uh, is um, on the opinion. Na ir paskutinis uh, balsavimo sąrašas, nuomonė, kurios pranešėja yra ponė Roza Damato. Uh, interneto junglumo skatinimas vietos bendruomenėse. Ar ponė Damato, ką nors nori pasakyti? Ne. Tai pername prie pirmo kompromiso, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 58 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 64 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 66 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 67 už, prieš, susilaikė, atmesta. 68 už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 16 už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 35 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Ir dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. Sveikinam, ponė Damato. So, uh, in this point we end the vote time. Taigi dabar baigiame balsavimus. Labai ačiū. Puikiai padirbėjome. Kitas darbo atvarkės klausimas regi komitete. Prašyčiau kolegų drausmės ir tylos. Jeigu norite išeiti iš salės, tai padarykite tyliai, jeigu galima. No, it is not possible. Neįmanoma, atrodo. Okay, we continue now. O dabar tęsime. Ponios Vesel parengtas pranešimas. Labai įdomių pavadinimų. ES sanglaudos politikos po 2020 metų pagrindiniai elementai. Praėjusiu metu pabaigoje Regi komitetas nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą apie sanglaudos politikos ateitį po 2020 metų. Ir e, tas dokumentas vadinasi būtent taip, e, sanglaudos politikos po 2020 metų pagrindiniai elementai. Pone Westfall buvo paskirta pranešėja. Pranešimo tikslas - pristatyti Europos parlamento pirmąją poziciją apie pagrindinės e, sanglaudos politikos modernėjimo ypatybės po 2020 metų, galvojant apie sanglaudos forumo uh, rezultatus, o toks forumas yra numatytas 2017 metais. Vyko seminaras apie sanglos politikos ateities pagrindinius elementus. Ten pirmą kartą tarėmės su B politikos departamentu e, sausio mėnesį. Dabar ketiname komitete balsuoti gegužės mėnesį per neįlinį posėdį ir aš siūlau pakeitimų pateikimo terminą, e, tai yra kovo 30 dieną. Tokiu, laik, tokiu atveju mums užteks laiko šešėlinių e, pranešėjų posėdžių. Kovo 30 diena pakeitimų pateikimo terminas. Na, nu, o dabar žodis poniai Vestfal. Ji pristatys savo pranešimo projektą. Žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Labas rytas visiems. Ir mes jau nubalsavome ir um, mes dar vis dar turime prieš save nemažai darbo. Šitas uh, pranešimas yra labai e, įdomus ir mes tikrai turėsime labai įdomų darbą nuveikti. E, žinome, kad E, regioninė e, e, politika, sanglaudos politikoje atlieka svarbu vaidmenį. Ir man labai įdomu, kokiuose regionuose mums reikia ką gerinti. Vakar pas mus buvo ponas Katainenas, vicepirmininkas, komisijos vicepirmininkas ir jis išsakė kritiškų pavyzdžių, pastabų ir ką dar turėsime po 2020 metų, ar Europos regioninė politika dar bus. Ir e, Junkeris e, turi parengęs ketvirtą scenarijų, kuriame e, kai pasižiūri, kyla abejonių, ar tokia politika dar egzistuos. Ir Mm, tikrai e, tų abejonių iš pono Junkerio pusės e, yra labai aiškiai. Jis labai aiškiai pasako, kad neaišku, kiek ateityje bus skiriama lėšų sanglaudos regioniniai politikai. Ir e, apskritai sako, kad ar jų bus, ar tokia politika bus. Gerbiami kolegos, mes turime būti labai atsargus, kad sanglaudos politikos nebūtų atsisakyta. Tai puiku puikiai priemonė Europos solidarumų užtikrinti. Tai yra e, unikalus augimo e, instrumentas, darbo vietų auginimo priemonė ir tai padeda ES gyvuoti ir būti jaučiamai. E, tai svarbu visiems žmonėms, todėl šito, šitos priemonės negalima sunaikinti. Mano pranešimo pasiūlyme labai aiškiai tai yra paminėta, mums reikia labai stiprios ir modernios sanglaudos politikos, tačiau tai taip pat pat reiškia, kad kai kurie dalykai turėtų likti tokie, kokie yra, o kitus reiktų gerinti. Pirmiausia, norėčiau paminėti, ką reikia palikti kaip yra. Aš manau, kad reikia e, tinkamo, proporcingo finansinio um, užtikrinimo. Regioninė politika gali, būti, e, gali įveikti savo užduotis tik tada, jeigu gaus daugiau pinigų, ne mažiau. Be to, aš manau, kad bendra regioninės politikos struktūra yra prasminga ir buvo prasminga ir ją reikia palikti. Tai reiškia, kad Noriu pabrėžti, kad e, visi e, Europos regionai ateityje turėtų būti stiprinami. Be abejo, pagrind, to centre e, turi būti mažiau išsivystę regionai, tačiau taip pat ir perinamo laikotarpio ir besivystantis regionai turi gauti Europos pastiprinimą. Tai reiškia, kad mes kiekvieną vertiname. O pagal temą taip pat reikia koncentruotis, tai yra prasminga Ir jeigu būtų nuo to nukrypta, tai e, nebūtų gerai. Aš noriu paminėti projektus, kurie yra inici, inovatyvus, kurie kūrė darbo vietas ir saugo aplinką. Kolegos, ką turėtume gerinti? E, E, trijose vietose turėtume pasitemti. Pirmiausia, nepaslaptis, e, reikia supaprastinti šią politiką. Visada apie tai kalbame. Šita tema mums svarbi jau ilgą laiką. Visada yra skundžiamasi dėl per didelės biurokratijos. Aš manau, kad mes turėtume e, dabar sumažinti administracinę naštą. Ir be to mes pirmiausia kalbame apie užburto rato sulaužimą. Uh, E, nes e, kai yra pateikiama paraiška, yra padaromos klaidos, tada skūriamos naujos taisyklės toms klaidoms užkirsti kelią, o tos e, naujos taisyklės reiškia netikrumą, o tas netikrumas vėl sukuria klaidas. Ir kodėl mes negalime pasirinkti kito kelio? Surink, rasti kažką netradiciško. Pavyzdžiui, E, turiu pasakyti, kad daugelį metų mes e, jau be didelių klaidų daugybę metų dirbame ir e, tam galbūt reiktų mažiau formų pildyti ir mažiau viską reglamentuoti. Mes turėtume turėti bendras taisyklės visiems fondams. Mes visada, visada tai girdime. Ir uh, Tai labai smarkiai supaprastintų e, prieigą prie fondų. Ir taip pat e, manau, kad e, būtų labai naudinga harmonizuoti tai, pagalbos taisyklės. Taip pat aš uh, įsivaizduoju, kad e, reiktų gero duomenų banko, tai būtų platforma arba kažkokia, kažkoks tinklalapis internete, kur e, savivaldybės galėtų gauti informaciją vienu įpu. Antras dalykas - lankstumas. Aš manau, kad labai gerai, jog mes koncentruojamės pagal temas. Tuo pačiu metu mūsų savivaldybės ir regionai turėtų turėti galimybės reaguoti į nenumatytus atvejus. Pavyzdžiui, pabėgėlių krizės. Tai mėgstamas pavyzdys yra ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, techninė pažanga kai kuriuose regionuose. Mes e, manome, kad e, mūsų regionai, savivaldybės turėtų į tai reaguoti, o norint pasiekti tokį lankstumą, siūlau štai ką pa, pa, pasilaikyti dalį sanglaudos lėšų ir po keturių, penkių metų pasižiūrėti, su kokiais naujais iššūkiais yra susiduriama ir atitinkamai greitai į tai sureaguoti. Aš manau, kad tai būtų gerai, jeigu šitos rezervus mes galėtume panaudoti ir programų lygmenių. Be abejo, būtų gerai, jeigu E, vykdomos programos būtų lengvesnės, paprastesnės, jas galima būtų geriau priderinti. Trečias dalykas. Aš manau, kad mes turėtume e, užtikrinti partnerystės principą, e, jį labiau stiprinti, dėl jos smarkiai kovojame. Dabartinėme laikotarpyje šitas principas veikia labai gerai kai kuriuose regionuose, o kai kuriuose mažiau ir kai kuriuose iš vis neveikia. Aš e, galėčiau gerai įsivaizduoti, kad e, mes turime numatyti pareigą laikytis tokio principo. Ir taip pat yra kiti keli punktai, e, turbūt nenustepsite išgirdę, kad mes turėtume užtikrinti, jog miestų darbo tvarkės e, rezultat, rezultatus turėtume numatyti ir ateities sanglaudos politikoje. Mes turėtume užtikrinti geresnį struktūrinių fondų matomumą. Tam egzistuoja įvairių e, pranešimų. Be to turėtų būti labai aišku, kad finansinės priemonės yra e, labai gera papildanti priemonė. E, regioninė politika yra kad regioninė politika sudėdė iš kelių elementų. Ir E, po 2020 metų mes neturime jokios strategijos. Ir man atrodo, kad labai aišku, jog po struktūriniais fondais mes turime kurti naujas darbo vietas, augimą ir inovacijas bei kovoti su klimato kaita. Gerbiami kolegos, e, baigdama noriu pakalbėti apie procedūras. Šitas, šitame pranešime Šios pranešimas turi būti baigtas iki birželio. Tikėkime, kad kartu bus e, pabaigtas ir komisijos dokumentas dėl e, sanglaudos. Ir e, mes tada. Ir aš labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su šešėliniais pranešėjais ir jūsų papildymais. Aš perėmiau keletą Lambert e, Mistenroy pranešimo 16 straipsnio formuluotę ir taip suderinau mūsų informaciją. Nors e, mūsų nuomonės ir gali skirtis, aš manau, kad e, mes galime pagerinti viską savo pakeitimais. Ir mes turėtume kovoti e, šitą e, sunkę kovą. Mūsų kova yra tokia, kad ateityje regioninė ir sanglaudos e, politika apskritai turėtų būti išlaikyta. Aš norėčiau, kad sanglaudos politika būtų lengvai pritaikoma, orientuota į ateitį, lanksti ir neš, sukurtų europinę pridėtinę vertę. Mano tikslas yra uh, sukurti lengvai peržiūrimą trumpą tekstą šiame komitete ir kartu su parlamentu. Ir kartu kovosime šitą kovą. Ačiū. Thank you, thank you, Ms. Westfall. Now... Ačiū, ponia Vesel. Dabar pradedam diskusiją su šešėliniais pranešėjais. Ponas Hertman pirmiausia. Ačiū, ponia pirmininkė. Mėly kolegos. Aš norėčiau pirmiausia širdingai padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimą. Labai įdomu jį skaityti buvo. Ir turiu pasakyti, kad galiu pritarti didžiai daliai jūsų minčių surašytų šiame dokumente. Be abejo, komentarų turėsiu Tačiau e, pačioje darbo pradžioje jau reikia pasakyti, kad e, kompromisams parengti bazę turim labai solidžią. Bet, kaip jau sakiau, noriu dar šitą pakomentuoti. Kai kalbame apie sanglaudos politiką po 2020 metų, e, man pasidaro liūdna, kad dar kartą privalome kartoti, jog ši politika yra svarbiausia investicinių požiūrių ES, ją reikia išslaugoti ir tęsti. Man atrodo, kad jeigu e, dėl to pradeda kilti klausimų, tai rodo, kad ES daro didžiulę klaidą. Labai dažnai kalbam apie tai, kad reikia propaguoti sanglaudos politiką, ją reklamuoti, mes sakome, kad ji turi tapti labiau pastebima. Ir mus pritrenkia neretai tai, kad piliečiai net nežino apie e, sanglaudos politikos rezultatus. Ir aš dabar norėčiau paklausti, kaip mes priversim žmonės džiaugtis tokią politiką, jeigu mes patys savo vidinėse diskusijose turim abejonių dėl tos politikos naudingumo. Man atrodo, kad turime visų pirma įtikinti patys save ir kitus, kad ši politika yra e, šiuo metu ES pati svarbiausia. Aš pats, kaip e, pranešėjas, neturiu jokių abejonių dėl to, kad turi būti deramos finansinės priemonės skiriamos šiai politikai po 2020 metų. Brexit negali čia pasitarnauti pasiteisinimu. Negalime dėl to mižinti, mažinti biudžeto. Ir e, finansinės priemonės šiai politikai negali būti silpninamos. Jeigu sąjungos politika uh, E, yra skirta tam, kad ES įvaizdis mūsų piliečio akise pagerėtų, kad mes optimistiškiau ją vertintume, tai turime sutelkti jėgas ir e, pakeisti padėtį. Jeigu mums pavyks tai padaryti, tada e, sanglaudos politikos nebereikės reklamuoti ir viskas bus savame suprantama. Supaprastinimas, kitas aspektas, kurį paminė pranešėja. Šios politikos naudos gavėjai e, yra užplūsti biurokratinių taisyklių ir administracinių reikalavimų, kurias jie turi, turi tenkinti, kad gautų tuos pinigus. Aš jau daug kartų apie tai esu kalbėjęs. E, ir džiaugiuosi, kad pranešė apie tai kalba. Turime siekti, kad žmonės labiau mumis pasitikėtų, kad naudos gavėjai mumis labiau pasitikėtų visais įmanomais likmenimis. Aš turiu svajonę ir mano svajonė būtų tokia. Visi, kas kuria taisyklės, sąlygas sanglaudos politikos rėmose, pagaliau e, bandytų atsidurti kitoje stalo pusėje. Ką aš noriu pasakyti? E, tie žmonės, sakykime, parašo projektą, bando jį gyveninti ir tada patys bando užpildyti parašką pinigams gauti. Ir e, jiems yra pritaikomas visos kontrolės priemonės. Manau, kad tokiu būdu jie pagalvotų iš naujo apie atliekamą darbą. Sinergija tai yra kitas klausimas, kurį aš norėčiau paminėti. Reikia sinergijos tarp skirtingų projektų, tarp Horizonto 2020, tarp EFSI fondo Jeigu ta sinergija yra reali, tada sanglūdos politikos rezultatai irgi bus labiau matomi. Trečias dalykas - lankstumas. Savaime suprantama, bent jau mano akimis, kad turime parengti planą. Turime gerai pasirengti tam, e, suplanuoti tai, kam mes tuos pinigus išleisime. Bet galų gale realybė keičiasi ir mes esame priversti numatyti tam tikras lankstumo ribas, nes kitaip realybė mus aplenks. Mes turime būti lankstus ir tuos pokyčius turime e, pritaikyti. E, Vadinamosios partnerystės yra ketvirtas svarbus punktas, aš šiai detalės nesileisiu, nes e, pranešėja labai plačiai apie tai kalba ir e, partnerystės turime plėsti. Penktas dalykas be abejo E, subsidijos turi būti išlaikytos. Kitos priemonės turi tik papildyti subsidijas. E, nes subsidijos yra tie pinigai, kurių nereikia gražinti. Aišku, galime kalbėti apie tai, kad reikia įdėkti mišrę sistemą. Turime subsidijų, negražinam paskolų, bet tuo pat metu turime ir įprastas paskolas. Kai kuriomis aplinkybėmis, jeigu naudos gavėjas projektai gyvendina gerai, tai palūkanų normos gali būti galbūt panaikintos. Ir e, būna atveju, kai paskolos yra tiesiog panaikinamos. Ir manau, kad tokiu būdu e, kiti naudos gavėjai būtų skatinami geriau įgyvendinti projektus. Naudos gavėjų e, atsiras vis daugiau ir daugiau, turiu galvoje, projektų rengėjų bus daugiau, jeigu pasirinksime šią kryptį. Ir man e, šiame darbe svarbiausia yra tai, kad mes arba tie žmonės, kurie ateis į parlamentą po mūsų, neturėtume vėl ir vėl diskutuoti apie tai, kodėl biudžetas netenkina pasinių reikalavimų. Turėsime dar kartą kalbėti, kodėl yra vėluojama. Ir E, visi pakeitimai turės būti įvesti. Visos programos turi būti pradėtos tą įgyvendinti tuo pačiu laiku. Todėl darbą reikia pradėti renkti gerokai anksčiau, viskas turi būti suderintas detaliai laiku. Galbūt aš išprovokuosiu diskusiją, bet gal jau dabar laikas ne tik parodyti sanglaudos politikos rezultatus, bet taip pat ir pademonstruoti piliečiams, kokia yra realybė e, arba kokia būtų realybė, jeigu jie negalėtų pasinaudoti sanglaudos politiką. Galėtumėm parodyti žmonėms, kaip atrodytų vietos bendruomenės, jeigu sanglaudos politikos parama ne, jų nepasiektų. Galime pagaliau leisti žmonėms suprasti, kad be tų dešimčių tūkstančių projektų būtų žymiai mažiau darbo vietų, žymiai mažiau kelių ir gyvenimo kokybė būtų žymiai prastesnė. Ačiū. Toliau kitas šešėlis pranešėjas, ponas Poreiba. Ačiū. Ponios ir ponai, po to, ką aš išklausiau, e, po to, ką aš girdėjau, kas e, sakant, pranešė ir to, ką ką tik pasakė mano kolega, jau nedaug ir galiu pridurti, nes buvo pasakyta viskas, ką aš norėjau pasakyti ir jie paminėjo visas man rūpimas rekomendacijas. Visiškai sutinku su pranešėja ir su e, prieš mane kalbėjusiu kolega. Be abejo, sanglos politika turi būti tesiama. Tai politika, dėl kurios jokių prieštaravimų ar abejonių neturi kilti. Reikia supaprastinti padėtį, reikia užtikrinti lankstumą, žinoma, bet norėčiau pabrėžti tik vieną dalyką, apie kurį kalbėjo ponas Hetman. Man, mano frakcijai, e, KR frakcijai tai nepaprastai svarbu. Sinergijos. Sinergijos tarp EFSI ir struktūrinių fondų. Aš manau, kad tuo klausimu mes turėtumėm padirbėti. Sinergijos mums reikia ir apie tai turėtumėm kalbėti šiame pranešime. Be abejo, pakeitimų teiksime. Jie būtent tą linkmę ir bus suformuluoti. Norime <clears throat> pabrėžti, jog būtina tęsti ir stiprinti sanglaudos politiką ateityje. Nekartosiu visų argumentų, kurie jau buvo išsakyti pranešėjos arba mano kolegų iš EPP frakcijos. EKR frakcija elsis konstruktyviai, rems šį pranešimą. Ir tikiuosi, kad mes visi galėsime pasidžiaugti darbo rezultatais. Ačiū. Toliau ponas Van Miltenburg. O. Ačiū pirmininkė. Gal prieš pradedant e, ateities e, sanglaudos politiką kalbėti, pagalvokime apie pamatus, kokie bus e, pagrindiniai argumentai, kuriais remiantis bus sukurta sanglaudos politika. Ar mes kursime visiškai naują politiką, ar tik tai renovuosime tai, ką turime. Man atrodo, kad pranešėja kalba apie antrąjį variantą - renomavimą. Dabartinės sanglaudos politikos pagrindas turi būti išlaikytas ir po 2020 metų. Tačiau dabartinėje sistemoje dar išlieka aspektų, kuriuos turėsime tobulinti. Pavyzdžiui, dėl audito, dėl kontrolės. Čia aš galiu paremti pranešėjo siekius. Mes turėtumėm iš tiesų sukurti bendras taisyklės visiems FC fondams, vieną informavimo ir vieną auditavimo sistemą. Dėl lankstumo irgi esu patenkintas. Džiaugiuosi, kad jau komisija omnibus pasiūlyme pateikė nemažai lankstumo priemonių. Ir tokios e, lankstumo sistemos reikia ypač dabar, kai iškilo kriz, su, krize, e, su pabėgėlių krize e, iššūkių. Be abejo, turėsime kalbėti ir apie uh, 2020, e, naujus teisės aktus po 2020 metų. Pranešime vis tik išlieka viena dalis, dėl kurios man iškyla daug klaustukų, dėl ankstumo. Aš visiškai sutinku, kad reikia skirti, e, sukurti rezervą nenumatytiems atvejams ir turime perprogramavimo procedūrą supaprastinti. Kaip žinia, perprogramavimas yra e, reikalingas tik išskirtiniais atvejais, todėl jis turi būti labai gerai pasvertas perprogramavimas gali duoti ir priešingų rezultatų, jeigu jis bus atliekamas negerai. Mes turime galvoti apie daugiametę investavimo strategiją. Todėl aš norėčiau sužinoti, kokiamis aplinkybėmis rezervas, apie kurį jūs kalbate, galės būti panaudotas. Ar jūs tikra, kad ir toliau uh, išlaikysime sąsąją su teminiais tikslais? Ir aš norėčiau sužinoti, kas bus, jeigu regionai galų galėto rezervo nepanaudos. Kur pasidės tie rezervo pinigai? Dar vienas aspektas. Aš ne visiškai sutinku su pranešėju e, dėl makroekonominių sąlygų. Aš pats e, pasisakau už tokias sąlygas, nes dėl jų padidėja e, stimulas vykdyti gerą ekonominę ir fiskalinę politiką. Tačiau dėl to atsiranda sanglaudos fondų pinigų neprognozuojamų išleidimo. Turime kalbėti apie ekonomikos semestrą. Turi būti užtikrintas geresnis ekonomikos valdymas ir geriau turi būti koordinuojama politika tarp valstybių narių. Apie tai mes turime nuolat kalbėti ir Europos semestre, nes tai yra susiję su nacionalinė platesnė ekonomikos politika. Ir jeigu mes pradedame kurti teritorinį matmenį, visas Europos semestro koordinavimo procesas gali prarasti e, savo tikslingumą ir e, atskaitingumą nebeliks. Taip pat pranešėja pranešime kalba apie tai, kaip reikėtų elgti su demografiniais pokyčiais. Tai yra labai rimtas uždavinys ir EFSI fondas čia gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Bet to padaryti negalime tik tai didindami fondus. Man atrodo, kad regionuose, kurie susiduria su demografiniais iššūkiais, reikia naudoti EFSI fondus labai išmaniai. Pavyzdžiui, kad išvengtume protų nutekėjimo, fondas turi būti panaudotas stiprinant mažų ir vidutinių įmonių pozicijas ir daugiau turi būti investuojama į darbo vietų kūrimą. Galų gale dėl to žmonės galiausiai nebenorės išvažiuoti iš regiono. Na ir paskutinis pastebėjimas dėl regionų bendradarbiavimo e, visos Europos lygmenių. Apie tai yra kalbama Interreg e, taisyklėse. Šiuo metu regionų tarpusavio bendradarbiavimas e, yra įtrauktas į avangardinę iniciatyvą vadinamą, tačiau tie bendradarbiavimo projektai e, nesusilaukia deramų e, finansinių priemonių. Tai yra skirta paprasčiausių tik keitimus informaciją pagal Interreg C. Tam, kad palengvintume investicijas, mes turėtume padidinti biudžetą Europos teritoriniam bendradarbiavimui ir galbūt atverti galimybių uh, Interreg C, dabartiniam Interreg Europe, e, turėtume atverti galimybės tiesioginėms investicijoms į regionus ateityje. Dėkuoju pranešėjai už projektą, aš tikiuosi kartu su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais parengsime e, projektą, kuris bus dar toliau siekiantis negu dabar, nes galų gale mums reikia aiškių, drąsių tikslų, kad e, sanglos politika po 2020 metų galėtų tęsis. Ačiū. Dėkoju, ponė Demato. Jūs esate irgi šešėlinė pranešėja. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Westfal už pranešimą. Mūsų komitetas turi pagalvoti apie svarbius politinius sprendimus. E, sutarties pagrindiniai principai, tokie kaip solidarumas, ekonominė sanglauda, turėtų būti visų reformų pagrindas. Ir tam reikia ir konkrečių politinių sprendimų žingsnių. Aišku, reikia ryšių, sąsajų tarp Europos institucijų. Dabar esame istorinėme taške ir turime veikti minime Romos sutarties 60-metį ir, ir turime įsikvėpti e, savo darbose. Yra jaučiamas priešiškumas tom makroekonominiam sąlygom. Mes esame prieš 23 23 straipsnį. Ir turime tinkamai viską suformuluoti. Aišku, tai yra pranešimas, kuriame aiškiai turime išsakyti regionų komiteto poziciją. Septintoje dalyje komisija E, skatinama palikti tam tikrą rezervą, lėšų rezervą, kad tas rezervinės lėšas po to būtų galima panaudoti e, konkretaus regiono konkretiems poreikiams. Turint galvoje, e, pavyzdžiui, tas gamtos katastrofas, kurios vyko vasarą ir kurios dažnai būna tai galėtume būtent tas rezervinės lėšas tokių katastrofų padariniams likviduoti, panaudoti. 15 e, punktas - rodikliai, e, skirstant lėšas. Ir čia ne tik BVP turėtume e, rodiklių remtis, į socialinius dalykus irgi turėtume kreipti dėmesį. Ir manau, kad turėtume turėti uh, geresnius kriterijus pamatuoti tiem poreikiam ir atsižvelgti į konkrečių piliečių poreikius, e, galimybę turėti būstą, saugiai gyventi. E, turime užtikrinti ir galaikę gerovę mūsų piliečiams ir turime labai gerai pagalvoti, kaip tą padaryti. Aha e, ne vieną kartą esu sakius, kalbant apie finansinius instrumentus, kad EFSI e, turime e, siekti didesnio skaidrumo. Kai norime siekti sinergijų, mm, tai turime siekti, kad fondai iš tiesų tinkamai veiktų. Nu. Ir užbaigdama pasakysiu, kad kofinansavimas Mhm. panaudojant struktūrinius fondus e, turėtų ir toliau vykti. Ir e, piliečių akis nukreiptos į Europą, taigi turime pateisinti jų lūkesčius. Dėkoju, dar yra trys norintys kolegos dalyvauti diskusijoje. Ponas Vanis Telrojus dar matau nori prisijungti, ponia Malkova ir ponas Lan ir ponas Bogovič. Gerai. Įrašiau tada jūs visus į kalbėtojų sąrašą. Toliau ponia Malevič. Dėkui, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ir pranešėjai, ir šešėliniam pranešėjam. Džiaugiuosi, kad mes visi sutarėme, kad sanglaudos politika yra labai svarbi Europos ateičiai. Norime, kad Europa būtų pasaulinė lyderė, stipri, inovatyvi, bet turime turėti galvoje, kad Europa stipri tiek, kiek stipriausia jos yra silpniausia valstybė narė. Ir čia sanglaudos politika vaidina labai svarbu vaidmenį, nes tai yra solidarumas, tai yra ekonomikos augimas, tai yra darbo vietų kūrimas, tai yra tvarus ir žalės ekonomikos augimas. Sanglaudos politika nėra pati lengviausia lengviausiai įgyvendinama politika, nes jinai turi būti koordinuojama uh, tiek horizontalių lygmenių, valstybių narių lygmenių, tiek ES lygmenių. Ir sanglaudos politikos koordinavimas turi problemų tiek valstybių narių lygmenių, tiek Europos komisijos lygmenių. O ši politika labai svarbi, nes apima viską ir užimtumą, ir transportą, ir energetiką, ir e, mokslą, ir švietimą, ir taip toliau. Europos komisija, jos įvairūs direktoratai ne visuomet tinkamai koordinuoja savo veiksmus, savo pastangas su uh, už regioninę politiką atsakingų direktoratų uh, O kalbant apie valstybių narių lygį, tai ministerijos, kurios atsakingos už regioninės politikos ir sanglaudos politikos įgyvendinimą, kaip ir veikia paraleliniuose pasauliuose, lyginant su kitomis mm, valstybių narių ministerijomis. Taigi jaučiame, kad trūksta pastangų koordinavimo ir dėl to nukenčia sanglaudos politikos įgyvendinimas, dėl to jos rezultatai nėra tokie, kokių norėtume tikėtis. Sanglaudos politika tai yra um, bendra politika. Tai yra bendrų veiksmų politika, tai yra solidarumo politika. Ir jei nesugebame to užtikrinti, tai negalime pasiekti ir tų rezultatų. Taigi turime e, ieškoti būdų, kaip geriau koordinuoti pastangas. Tai horizontalus būtų koordinavimas, o vertikalus koordinavimas daro, mm, rodo, kad ta politika yra labai sudėtinga. Tai čia kalbame apie regionus, įmonės ir apskritai visuomenė ir visi visuomenės atstovai turėtų dalyvauti šioje politikoje, nes jie būtent yra uh, tie, kas įgyvendina projektus, kas juos kūrė. Taigi tokia žinia, tokie mm, dalykai turėtų būti labiau išryškinti šiame pranešime. 17 ir 18 metais turime ne tik Europos parlamento ir komisijos lygmenių veikti, bet ir valstybių narių lygmenių įgyvendinant 14-20 metų programą ne tik stiprinant gebėjimus ir rengiant projektus, turime siekti, kad 14-20 metų laikotarpio rezultatai būtų geri. O dabar netidėliotinai turime taip pat pradėti galvoti apie, apie, apie ateities reglamentavimą. Tai, kas vyks po 20 metų, turime planuoti dabar, nelaukti 19 metų. Turime paraleliai galvoti ir apie naujas veiksmų programas, kad iškart po 20 metų jas būtų galima pradėti vykdyti, nereiktų laukti 21 metų. Dėkui toliau, ponas Nilsen. Ačiū. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad e, pranešėja parengė e, dokumentą vadovaudamasi labai stabilių pagrindų, kurį mes galime dabar uh, aptarinėti ir diskusijos suturėsime visi vieną bendrą bazę. Ir dabar mes tik tai galime kalbėti apie sanglaudos politikos sustiprinimą, pagerinimą vienoje ar kitoje e, srityje. Trejata dalykų norėčiau paminėti, kur mes, manau, galėtumėm pasvarstyti, kaip pagerinti. Pirmiausia, supaprastinimas. E, taip, mes keliame reikalavimus supaprastinti e, dokumentus iš komisijos pusės ir aišku, ten yra įmanoma tą padaryti, bet aš manau, taip pat būtų labai gerai, jeigu mes e, dar aiškiau įvardintume valstybių narių atsakomybę supaprastinti sistemas. E, Švedija atliko regionų analizę Ir paaiškėjo, kad ten iškyla nepaprastai daug biurokratinių kliūčių vietos lygmenių. Ne Europos komisija yra atsakinga už tokių biurokratinių reikalavimų sukūrimą. Ne, valstybių narių valdžia yra už tai atsakinga. Ir turime spausti valstybės narės, kad jos pasikeistų, kad jos jaustųsi atsakingesnės už supaprastinimą ir racionalesnį darbą. Manau, kad čia mes galime aiškiai suformuluoti savo mintis. Antras dalykas - finansinės priemonės kiekviename regione reikia kreditavimo sistemos, kuri būtų tinkama ir atskirų įmonių raidai, ir stambesnių projektų įgyvendinimui, kurie reikalauja bendradarbiavimo. ES biudžete turėtų būti numatytos finansinės priemonės, kurios būtų teikiamos valstybėms narėms ir regionams greitai Ir manau, kad čia naudingiausia būtų kalbėti apie kreditus e, kooperatyvams, mažoms įmonėms, kurios teigiasi ypač žemės ūkija, kaimo teritorijose. Joms labai reikia finansavimo, kad galėtų jos egzistuoti. Manau, kad turime suprasti, jog tokios įmonės labai ženkliai prisėda prie regionų vystimosi. Taigi turime keisti visą jų finansavimo sistemą. Na ir trečias dalykas. Galime labai uh, aiškiai pabrėžti, kad reikia ieškoti skirtingų finansavimo šaltinių, skirtingų fondų. Turime rimtų problemų e, kaimo plėtros regionų programuose. E, labai dažnai yra kalbama apie panašius tikslus, bet finansavimo ne visuomet galima panaudoti, net jeigu jie, tie tikslai yra tenkina e, atitinkamų fondų reikalavimus. Taigi mes turime pagerinti finansavimo sąlygas. Manau, kad e, parengtas dokumentas yra puikus pagrindas e, rimtam mūsų, rimtai mūsų nuomonė ir aš tikiuosi, kad tai bus padaryta. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju toliau, ponas Vandys Telrojus. Dėkuoju. Dėkui už šį nuomonės projektą. Dėkui, kad galime apsikeisti nuomonėmis šią temą per pastaruosius dviejus su pusę metų jau esame apsvarstę svarbiausius aspektus ir jau galime remtis tuo darbu, kurį esame atlikę ir šis pranešimas E, turėtų kaip ir sparčiai judėti pirmin per mūsų sanglaudos forumą, kuris bus birželį. Ir džiaugiuosi, kad pranešėja e, paminėjo visą tai, ką jau anksčiau esame sakę. Kaip ir prieš mane kalbėję kolegos, noriu dar kartą pasakyti, kad EPP pritarė pagrindiniams mintims ir turime uh, E, šį dokumentą Sanglaudos politikos ateitis. Jei pažiūrėsime į galimus scenarius, kuriuos pateikė Europos komisija Baltojoje knygoje ir į tas diskusijas, kurios vyko dėl tų scenarijų, tai galime ką pasakyti, kad reikia vietos, regioninių partnerysčių įgyvendinant europinius projektus. Vakar, pavyzdžiui, klausėme Europos vicepirmininko, e, komisijos vicepirmininko pasisakymų. Jie visi yra laivų kapitonai, bet, bet kur tas laivas plaukia? Ar visada aiškiai suprantame? kur, kur tą laivo įgulą. Reikia sudaryti galimybę visiems dalyvauti europiniuose projektuose. Čia mes nesiremėme principų, kad nugalėtojas viską pasiima. Ne, visi turi dalyvauti europiniuose projektuose. nes tie projektai ne visuomet pasiekia žmonės. Ir žmonės dabar skundžiasi, kad bankinė krizė sukėlė bankininkai, o už jos pasiekmes moka žmonės. Taigi, kalbant apie tą kapitono tiltelį, tai reikia ir Europos piliečių tame kapitono tiltelėje. Jauni Europos piliečiai, pavyzdžiui, daug kas važiuoja dirbti į Vokietiją ar, ar į kitas valstybės narės, tuo būdu skurdindami savo gimtasias valstybės narės. Taigi reikia, kad regioninė politika apimtų taip pat ir antrąjį e, ramsti bendrojoje žemės ūkio politikoje. Nes norima galbūt tas lėšas e, tik tai ūkininkam atiduoti, bet nenorima užsimti tai svarbiais dalykais e, turizmu, žalia energetika ir kitais, kurie yra labai svarbus. Tai tie dalykai irgi turėtų ne, neišsprūsti iš mūsų akiračio. Ir mes turime tam tikrą komunikavimo mantrą nuolat e, kartoti, nes mes e, regionų komitete šiuos dalykus puikiai suprantame, bet turime išsakyti juos ir tiem, kas stovi tame uh, kapitono tiltelėje, kad jie neužmirštų piliečių. Praėjusią savaitgalį Achenė, Frankfurte, e, dar prieš tai savaitgalį Berlyne jauni žmonės ėjo į gatves, sakydami, kad mes už europinį projektą, kokios problemos bebūtų, mes norime, kad tas projektas tęstusi ir turime pasinaudoti šią galimybę. Ir tas pranešimas yra mūsų atsakymas į komisijos baltąją knygą. Taigi turime būti išgirsti, turime būti matomi. Dar keletas komentarų makroekonominės sąlygos. negalim kišti galvų į smėlį, kaip stručiai, ir, ir įsivaizduoti, kad viskas bus gerai. Turi būti tinkamos sąlygos, finansinis valdymas ir sustarimas dėl to, kaip finansiniai dalykai bus valdomi. Ir turėtume pagalvoti, ką čia galėtume pasiūlyti. Ispanijai, Portugalijai turim tam tikros patirties. Ir turime atrodyti stiprus. Turime 21 milijardą. Ir, ir tylim Apie tai nekalbam. Puikus rezultatas. Tai turim išviešinti tai. Ir galima tuos pinigus išleisti tose regionuose, kurie pasirengia tam kurie turi programas, kurie aktyviai veikia. Tai kodėl tada mm, neskatiname tokių regionų? Sulaužykime dogmas ir turime apdovanoti tuos, kuriems sekasi. Ir paskutinis komentaras, aišku, renksime pakeitimus, bet aš labiausia pabrėžčiau tą išmanėję specializaciją. Taip, sinergijos su EFSI ir kitais dalykais, sistematiškumas, viskas tai labai gerai. Bet kai kalbame apie turinį ir ryšius tarp įvairių regionų, apie jų identitetą, ta išmanioji specializacija sudaro galimybę pasižiūrėti išeiti už tos savo komforto zonos ir pasižiūrėti, ką daro kiti. Ir mes turime paspartinti, paskatinti tą teritorinį bendradarbiavimą. Ir ar tai galėtų būti veikla pagal Interreg programas, kad būtų galima prisijungti prie tų programų. ir yra, pavyzdžiui, kaip pavyzdys tos bendros technologinės iniciatyvos Mm, bioekonomikai. Ir, pavyzdžiui, Švedijoje, Rumunijoje yra regionų, kurie tą bio, bio darbo tvarkę aktyviai įgyvendina. Taigi, tokie pavyzdžiai kaip ir uždega uh, ir, ir daro mūsų europinius sanglaudos politikos projektus daug labiau matomus. O po pramoninė plėtra, po pramoninis vystimasis, rekonversija, rekonstrukcija pramonės teritorijų. Mm, ponas Vogner yra parengęs pranešimą. Dabar kalbame apie 4.0 etapą, kuris yra skaitmeninis. Pavyzdžiui, paimkime automobilius, išmaniuosius automobilius, Tai tos avangardinės iniciatyvos, kaip sakė ponas Miltenbergas, avangardinės iniciatyvos kaip ir nelabai patenka į investicijų politikos sritį, nes susiję su didelė rizika ir pagal EFSI ir Horizontą 2020 jom neskiriama lėšų. Galbūt galima galvoti apie tam tikrus bandomuosius e, projektus, ar mums reiktų mm, kažkokį pakeitimą pasiūlyti, kad galėtume sukonkretinį tas avangardinės iniciatyvas. Ačiū, ponia Mulkova. Dėkuoju, pirmininkė. Jau daug kas buvo pasakyta, ką aš norėjau pasakyti. Pirmiausia, norėčiau labai padėkoti už pranešimą, kuris buvo pateiktas labai e, gerų laikų, nes sanglaudos priešininkai dirba pilnu tempu ir tie, kurie jau e, keletą metų esame čia, galime pasakyti, kad kiekvienais metais, kai yra rengiama nauja e, pagrindų perspektyva arba nauja politika, visada reikia įtikinėti, kad e, sanglaudos politika yra būtina ir kad e, regionai yra po 75 procentų slengščių ir kad mums reikia e, pusiausviros ir kad mes, kurie sprendėme dėl daugiametinės finansinės perspektyvos, mes e, Bratislavoje susitikome su 14-15 valstybių narių ir ten dalyvavo Martinas Šulcas ir jie visi norėjo išgelbėti e, sanglaudos politiką ir skirti jai biudžetą. Šiandieną vėl girdime argumentų prieš sanglaudos politiką. Noriu pasakyti, kad labai dažnai tie argumentai yra pagristi Ir e, suteikia e, jėgos, galios. Komisarė, komisaras praėjusį kartą čia dalyvavo ir man neatsakė į klausimą. Aš norėjau paklausti, ar yra įmanoma, kad per septynių e, metų programos galiojimo laikotarpį dar yra tokių šalių, kurios išnaudoja tik 3 procentus anglodos politikos fondų. Ir aš manau, kad pačios pa, e, pa, priežastys yra pačiose valstybėse narėse. Ir kaip ponė e, Molevič sakė, kad mes negalime stebėtis dėl to, kad E, nepervedamios lėšos. Aš prisimenu, e, kaip vakar kalbėjo biudžeto komiteto e, pranešėja ir ji teigia, kad mm, lėšos nedingsta, jos lieka valstybėse narėse, tačiau kaip mes galime užtikrinti tai ir taip užtikrinti tuo investuotojus, kad jie norėtų investuoti į tuos regionus. Tokia tikimybė yra nulinė. Taigi mes turėtume įgyvendinti sanglodos politiką. Aš tikiuosi, kad komisija turės e, bendradarbių ir atsižvelgs į mūsų pastabas. Ir taip pat norėčiau e, pareikalauti tarybos e, pirmininką parengti išvadas dėl to, kaip ateityje bus stiprinama sanglaudos politika. Labai dažnai sakoma, kad e, toliau e, politika, sanglaudos politika nebus vystoma. Aš baiminuosi, kad e, pagal Junkerio planą E, komisija dirbs ir toliau, tačiau manau, kad mes to laiko vis dar turime, turime belstis į duris ir e, belstis į 3 procentų valstybių narių e, duris. Ir aš galėčiau pasisakyti apie savo šalį, pateikti keletą pavyzdžių. Tačiau iš tiesų reikia pasiūsti perspėjimą, komisija turi tai padaryti. Tie e, į tuos regionus, kurie yra Europos pakraščiuose. Ačiū. Pone Žiro. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti kolegai Pane atliko labai gerą darbą, nes parengė labai svarbų pranešimą. Jis ypač aktualus mūsų komitetui ir mūsų aptariamai mums temams. Aš pritariu didžiai daliai jūsų pateiktų pasiūlymų dėl supaprastinimo, dėl e, finansinių priemonių ir dėl to, kad sanglaudos politika turi būti naudinga visiems regionams. Norėčiau išskirti tą pranešimo dalį, 12 e, dalį, kur yra kalbama apie proporcingumą ir diferenciaciją. Jūs žinote, kad vienas iš, e, vienas didžiausių priežasčių, kodėl procedūra tokia sudėtinga, yra ta, kad sangalos politikos taikymo logika yra vienoda, nepriklausomai nuo to, kokia valstybė, nepriklausomai nuo to, koks regionas, ar jis būtų kalnų regionas ar koks kitoks. Uh, ir net negi atsižvelgiama regiono administracinę e, sistemą. Taigi aš norėčiau pateikti e, labai svarbu e, pageidavimą. Turime atsižvelgti į poreikį diferencijuoti taikymo procedūras ir ta politika turėtų būti taikoma ne vienodai visiems regionams, bet vis tik šis darbas labai įdomus ir aš manau, kad tai bus labai geras pagrindas tolesniam darbui. Ačiū. Dėkuoju, ponė Bogovič, žodis Jums. Ačiū pranešėjui už e, puikų pranešimą. Aš manau, kad jis apima visas pagrindinės sritis ir pats laikas e, komitetui mm, patvirtinti šitą pranešimą, ypač e, kai mes esame labai už sanglaudos politiką. Sanglaudos politika yra viena svarbiausių gairių ES politikoje. E, ji vadovaujasi keturiomis e, laisvėmis, tai yra elementas, kuris e, padeda mums ES. Sanglaudos politiką reikia gerai suformuoluoti ir gerai gyvendinti. Reformos yra neatsiejama sanglaudos politikos dalis ir jas reikia tęsti. Mes turime remtis kriterijais, kurie parodo skirioms valstybėms narėms, kur vykti. Labai dažnai kriterijai yra kaltinami kaip um, kliūt, mm, laikomi kliūtimi, tačiau bent jau jie nurodo, ko reikia siekti. 2007-2013 metais mes laikėmės paralelios politikos kuri ėjo paraliai su ES plėtros politika. Dabar per naują programavimo laikotarpį turime skirtingus tikslus. Mes pamatėme, kad susidurėme su sunkumais valstybėse narėse, ypač kai kalbame apie e, horizonto lėšas, kur tik tais 5 procentai e, lėšų buvo išmokėtos. Taip pat EFSI 95 procentai visų lėšų buvo e, skirtos senosioms valstybėms narėms. Kitai žodžiai tariant, mums reikia e, remtis dabartiniais pajėgumais valstybėse narėse, kad galėtume padidinti e, esamų lėšų e, įsisavinimą. Ypač svarbu yra kiek įmanoma greičiau pradėti taikyti tą politiką ir kiek įmanoma greičiau įtraukti valstybės narės į politikos formavimą, kad jos žinotų, kur mes, kur link mes einame. Ir taip mes išvengsime 3 procentų lėšų uh, išmokėjimo situacijos. Be to, Pranešime pabrėžiama, kad turime sustiprinti socialinę politiką ES. Šioje srityje mes susidurėme su sunkumais valstybėse narėse, kur vis dar vyksta diferenciacija tarp kaimo ir miesto vietovių. Mes e, prie to dar turime pridėti ir migracijos klausimą, kur nepakankamai įsiplėtojęs yra pietų, e, pietryčių ir šiaurės vakarų regionas. E, taip pat mes turime sustiprinti e, politikos taikymą tose, tose regionuose, kitaip skirtumai taps, taps dar didesni. Taip pat politinis spaudimas yra kasdienis ES, kasdienė ES gyvenimo dalis. Aš lankiausi Albanijoje ir aš e, manau, kad mes turime susitelkti ties vystimosi pagalba tose šalyse, kurios susiduria su e, didžiausiu spaudimu. Sanglaudos valstybės narės, tarp jų ir Slovenija, iš kur esu aš, gauna nuo 3 iki 7 tūkstančių eurų vienam gyventojui ateityje taip gaus. Vakarų Balkanų šalyse atitinkama suma neviršys 3-700 e, eurų per ateinantį programavimo laikotarpį. Kitai žodžiai tariant, šitas spraga padarys įtaką sanglaudos ir socialiniai politikai Europos Sąjungoje. Taip pat turėsime atsižvelgti į breksito išlaidas ir kita vertus turėsime skirti daugiau lėšų kandidatėms valstybėms narėms. Pone Tomašič, ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai už e, projekto už pranešimo projektą. Sutinku su tuo, kad pas laikas, kurti um, ES sanglaudos politiką laikotarpį po 2020 metų, kad mes pradėtume uh, iš naujo per naują programą laikotarpį. Taip pat manau, kad sanglaudos politika turėtų mažinti regioninius e, skirtumus bei skatinti socia ekonominę, socialinę, teritorinę sanglaudą visos ES regionuose. Tačiau nesutinku su štai kuo. Aš e, nepalaikau pranešėjos um, siūlymus pa, uh, paskatinti makroekonominį sąlygotumą. Uh, Makroekonominis solidatumas yra vienas iš sanglaudos politikos pridėtinių e, veiksnių. Be to, kai mes kalbame apie modernizuotą sanglaudos politiką, kuri bus įgyventa po 2020 metų, tai manau, kad nepakankamai yra kalbama apie inovacijas ir apie ES konkurencijos e, skatinimą. Aš e, manau, kad reiktų smarkiai pabrėžti Mm, pažangę specializacijos strategijas ir e, įvairias e, horizonte 2020 numatytas veiklos rytis. Ačiū. Ir aš norėčiau sudalyvauti šioje diskusijoje, nes manau, kad tai yra viena iš svarbiausių diskusijų e, per šį sezoną. Visiškai sutinku su tuo, kad visos regi komiteto diskusijos mus palaik, paruošė šiam pranešimui ir taip suformuos regi komiteto poziciją. Tačiau norėčiau padėkoti pranešėjai už jūsų nuveiktą darbą ir visiškai sutinku su pagrindinė e, šio pranešimo žinia. Norėčiau pabrėžti savo poziciją. Visų pirma, sutinku su kolegomis, kurie pabrėžė sąsąją tarp makroekonominės E, makroekonominio sąlygotumo ir sanglaudos politikos. Mes negalime atskirti e, sanglaudos politikos nuo viso vystimosi proceso, nuo makroekonominės plėtros. Pabrėžiu, kad šita politika yra labai svarbi e, regionų vystimuisi. Ir taip mes galime pasakyti, kad tai yra dalis makroekonominės plėtros proceso. Taigi e, sąsaja tarp makroekonominio sąlygotumo ir sanglaudos politikos yra vienas iš variantų, kaip galima pabrėžti e, sanglaudos politikos vaidmenį. Taip pat palaikau e, finansinių priemonių vaidmenį. Mes turime pritraukti privačias investicijas ir kitus ES viešus šaltinius. Svarbu įtraukti finansi, e, savo nuomonę apie tos e, finansinės priemonės. Taip pat turime kalbėti apie tai, jog juos papildo kitos e, politikos kryptis, kiti fondai. Mes daug kalbėjome, daug kalbėjome apie tai, kaip EFSI papildo šią sanklodą, tačiau taip pat ją papildo ir bendroji žemės ūkio politika. Ir ta sinergija tarp dviejų politikos krypčių yra labai svarbi kai kuriuose regionuose. Aš sutinku su tais kolegomis, kurie mano, kad reikia šias politikos kryptis koordinuoti geriau, dėl to, kad e, yra įmanoma per tam tikras diskusijas priimti sprendimą tarp vienos ir kitos e, politikos. Manau, kad e, labai svarbu užtikrinti šių dviejų politikos krypčių e, papildomumą. Taip pat noriu pabrėžti teritorinį bendradarbiavimą. Aš, e, mes, aš, aš buvau pranešėja, e, rengusi specialų pranešimą ir pabrėžėme, kad teritorinis bendradarbiavimas sukuria papildomą vertę. Tai yra tarp valstybinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas, apie kurį kalba ponas Miltenberg. Uh, Tai yra viena iš galimybių, kaip galima būtų sukurti regioninę politiką. Tai yra e, bendradarbiavimo politika tarp įvairių regionų ir tarp e, įvairių šalių, kurios net neturi e, bendrų sienų. Taip pat į mūsų pranešimą įtraukčiau išmanesias e, technologijas speciali, ir priemonės, e, kurios pasirodė vertingos įgyvendinant sanglaudos politiką. Taip pat norėčiau paminėti e, politikos matomumą. Mes turime ne tik apginti uh, tą politiką, tačiau taip pat e, e, padaryti ją matomesnę, suprantamesnę ir artimesnę Europos piliečiams. Labai ačiū už tokią svarbę diskusiją ir norėčiau perduoti žodį Europos komisijos atstovui, kad jūs galėtumėte išsakyti savo pastabas. Ačiū pirmininkė. už suteiktą galimybę reaguoti į tokią e, turtinga diskusija. Vargu ar, aš, e, ar man pavyks padengti viską, kas buvo išsakyta per tokį trumpą laikotarpį. Labai džiaugiuosi e, šiuo pranešimu. Jis labai vertingai prisideda prie diskusijos apie sanglaudos politiką po 2020 metų. Ir labai sveikinu tai, kad ponia Westfal e, pasižiūrėjo į e, šitą klausimą kaip e, vieną iš daugelio sudėtinių dalių. E, sureaguosiu į keletą minčių, kurias jūs išsakėte. Pradėsiu nuo visų mūsų mėgstamos temos apie supaprastinimą. Pirmiausia, turbūt neiš, nenustepsite išgirdę, kad mes turime uh, dirbti su valstybių narių programų uh, programavimo valdžios institucijomis ir prašyti supaprastinti tam tikras procedūras. Mes girdime, kad smulkus verslas negali kreiptis dėl Europos lėšų. Vienoje valstybėje narėje jie užpildo penkis puslapius formos, o kitoje šalyje turi užpildyti 50 ar 100 puslapių. Tai be abejo, mes tikrai galime šioje srityje pasistengti, kažką pakeisti. Be abejo, Mes e, galime paprašyti, kad valstybės narys ir programavimo valdžios institucijos tarpusavėje kalbėtųsi ir nedalintųsi patirtime apie tai, kaip įgyvendinti sanglūdos politiką. Kalbant apie supaprastinimą, e, vieną dalyką noriu pabrėžti. Mes turime realistiškai į tai pažiūrėti. Tai reiškia, turime sąžiningai pažiūrėti į tai, ką turime omeny, kalbė, sakydami supaprastinimas. Ir be abejo, e, turime tokią tendenciją, kas kalba apie supaprastinimą, jie turi tą supaprastinimą daryti patys. E, ir tai tikrai gali būti komisija. Komisija, kuri nuolat kalba apie supaprastinimą, kad palengvintų mums gyvenimą. Galbūt e, tai turi daryti programavimo valdžios institucijos, e, mažindamos atskaitomybės ir statistikos rinkimo reikalavimus. Tačiau turėtume taip pat pirmiausia kalbėti apie tai, kaip mes supaprastinsime tos politikos įgyvendinimą, kad ji būtų kiek įmanoma efektyvesnė. E, taip pat noriu pasinaudoti pono von Miltenberg pavyzdžių. Mes pasakysime, kad aš tie, tuo pačiu su, ir sutinku, ir nesutinku. E, aš matau, kad perprogramavimas turi būti labai paprastas iš procesinės pusės. Taigi, kai priimate sprendimą perprogramuoti lėšas, tai reikia daryti kiek įmanoma greičiau ir efektyviau. Su, e, nesutinku su ponu van Miltelbek dėl to, kad nebūtinai e, turi būti lengva priimti sprendimą dėl perprogramavimo, nes tam reikia atviros diskusijos tarp partnerių, tarp e, programos valdžios institucijų, komisijos ir e, tada tik tais reikia nuspręsti, ar tinkamas momentas yra perprogramuoti ir kaip tą programavimą atlikti. Taigi reikia atskirti politikos aspektą nuo proceso aspekto. Ir manau, kad vienas iš iššūkių, su kuriuo mes susidarėme sanglaudos politikoje, yra tai, kad mes e, per daug komplikuojame visą procesą. E, tiek komplikuojame, kad kartais prarandame, e, nebematome pačios politikos dimensijos. Viena sritis, kuri su tuo susijusiai, kurią noriu sureaguoti, yra komentarai susiję su tarp regioninio bendradarbiavimo skatinimu ir Vangardo iniciatyva buvo paminėta kaip pavyzdys. Aišku, kad e, dabartinis e, Interreg biudžetas nėra pakankamas poreikiams patenkinti. Vienu metu 90 e, procentų projektų nebuvo įgyvendinami dėl to, kad reikalavimai buvo tokie aukšti. Ir be abejo, tai atgraso žmonės nuo noro teikti paraiškas. Uh, E, tuo pačiu metu mes turime ypatingą e, galimybę bendradarbiauti tarp regionų regionėse programuose. Mes turime specifinį tekstą reglamente, e, kuri, kurio reikalavo parlamentas, kad programos gali panaudoti regionės lėšas bendradarbiavimui. Ir taip pat turime tokį atvejį, kai E, keturi regionai labai reikalavo e, dalyvavimo, e, bendradarbiavimo darbusavį. Ir taip pat mes turėjome tok, tokiu, tokiu atveju, kai regionai nepasinaudojo lankstumo nauda. Ir uh, tai gali būti susiję su pačiu procesu. Mes turėtume dar kartą į tai pasižiūrėti, kodėl žmonės viso to neišnaudojo, galbūt todėl, kad e, turime viską palengvinti regionams. Ir e, ką mes dabar norime padaryti? Mes turime panalizuoti, kokia dabartinė situacija, kiek yra įsisavinami fondai. Ir noriu pabrėžti e, keletą dalykų, kuriuos iškėlė komiteto nariai. Tai yra, mes turime skirtingas nuomonės dėl ne, įsisavinimo situacijos. Pasižiūrėkime, ką e, nariai daro programavimo lygmenių. E, daug e, valstybių narių labai neblogai pasistumėjusios į priekį, sėkmingai gyvena sanglaudos politiką 2000, e, iki 2020 metų. E, ir pateiksiu porą pavyzdžių. Airija apie 80 procentų savo lėšų skirtų projektams e, gyvendino e, per pastaruosius kelis metus, o Vengrija ketina juos įsisavinti 100 procentų e, per, iki šių metų pabaigos, nors jie skirti iki 2020 metų pabaigos. Taigi programos lygmenį ir gyvenant projektus mes turime labai gerų žinių visame regione. O kalbant apie ES biudžeto įsisavinimo lygmenį, e, daug daugiau valstybių narių e, juos įsavina per mažai. Ir mes iš savo pusės e, norime tai pabrėžti, diskutuodami su valstybėmis narėmis. Negalima į pažangą daryti izoliuotai, tik, į pažangą žiūrėti izoliuotai Mes e, išreiškėme didelį susirūpinimą Briuselėje dėl to, kad politika nesistumia į priekį dėl to, kad ES biudžetas nėra įsisavinamas. Tokia yra šios diskusijos realybė. Ir mūsų programos valstybėse narėse. E, e, valstybės narės tam tikrose programuose patiria išlaidas, tačiau dėl kažkokių priežasčių neprašo jas kompensuoti. Uh, Taigi manau, kad e, parlamento pateikiama ataskaita mums bus labai naudinga. Ir labai trumpai dar norėčiau pakomentuoti paties pranešimo turinį. Ir mm, identifikuotas e, sritis. Turbūt suprantate, kad komisija labai sutinka su daugeliu e, komentarų, kurie buvo nustatyti ir jie sukuria politikos pridėtinę vertę. Ypač kai kalbame apie partnerystę. Ir e, tiek vertikalų, tiek horizontalų lygmenį ir partnerių dalyvavimą. Aš manau, kad e, tai yra puikus pavyzdys, kokią pridėtinę vertę iš tos politikos jūs galite gauti. E, tai nereiškia, kad e, politika tampa lengviau gyvenama. Tai būtų daug lengviau, jeigu visas lėšas galėtų skirti viena organizacija. Tačiau tai nebūtų efektyvus lėšų skirimas gyvenant sanglaudos politiką. Tad visiškai pripažįstu jūsų komentarus susijusius su pridėtinė verte dėl architektūros dimensijos. E, vėlgi čia turime daug elementų, su kuriais sutinkame. E, pavyzdžiui, pabrėžiamas lankstumas ir eksante e, saligotumas ir supaprastinimas, kurį jau minėjau. Mes atsižvelgsime į jūsų skirtingus požiūrius dėl makroekonominio saligotumo. So, Aš e, norėčiau pabrėžti vieną dalyką, be to elemento, kuris e, buvo iškeltas per diskusiją. Kai mes matome, kad e, kur sanglaudos politika galėtų būti dar efektyvesnė, tai yra struktūrinių formų įgyvendinimas valstybėse narėse. Ir ar tai daroma paskatinant programas valstybės narės regionus eiti reikiamą linkme pagrindinėse srityse, kurios uh, ilgalaikėje perspektyvoje padaro lėšas efektyvesnės, tai uh, matysime. Dėl pagrindinių politikos skripčių. Aš pripažįstu tuos elementus, kuriuos pabrėžė ponė Vestval. Vest, Vestval e, Aš manau, kad e, mes turime politikos lygmenių pasiekti tam tikrą pusiausvirą, tačiau taip pat turime pakalbėti apie įvairius regionus ir programas. E, kaip mes užtikrinsime atitinkamą koncentracijos lygmenį? E, padengdami reikalingas politikos kryptis. Ne, negalima labai paskirstyti lėšas per visą politikos rytį dėl to, kad tada mes neturėsime reikiamo efekto. Mes turime pasirinkti kiek įmanoma platesnę politiką ir įgyvendinant e, tą politiką mes turime realistiškai vertinti, e, e, pasižiūrėti, kur e, tos lėšos būtų efektyviausios. Mes turime daugiau nuveikti su sanklaudos politika, ar turime e, spręsti globalizacijos ir technologijų pokyčių iššūkius. E, taip, sanglaudos politika jau yra labai pritaikyta tiems tikslams pasiekti, tačiau pokyčių greitis ir globalizacijos poveikis kartais yra toks didelis, kad būtų verta panalizuoti, ar galima būtų labiau greičiau prisitaikyti prie šitų iššūkių. Na ir baigdamas galėčiau tik dar kartą paminėti kad labai svarbu užtikrinti tinkamą komunikaciją ir matomumą ir e, ponas Rojus su tuo jau dirba kurį laiką. Komisija apie tai labai gerai žino, mes žinome, kokie e, bus mūsų veiksmų planai, kokių e, veiksmų mums reikia imtis dėl geros komunikacijos ir mes mielai dirbsime su jumis, siekiant užtikrinti efektyvesnį bendradarbiavimą politikos, įvairios politikos lygiuose. Taigi dėkoju, jūsų pranešimas bus tinkamas indėlis į bendrą diskusiją ir ypač į diskusiją dėl sanglaudos formų. Ačiū. Thank you, thank you very... Ačiū. Ačiū dabar ponė Vestval, jūsų žodis. Ja, dank, Dėkoju, pirmininkė. Aš per ilgai nekalbėsiu. Šitą diskusiją parodė, kiek svarbi mums yra pati tema ir tas susirūpinimas, kad ateityje mes norime e, sukurti kitokią sanglaudos e, politiką ateitį, ateičiai. Ir e, mes labai aiškiai pasakėme, kur, kokie punktai mums yra svarbiausi. Turime nepamiršti, kad tai yra savo iniciatyva parengtas pranešimas. Aš žinau, kad kai kurie dalykai e, ten nėra įtraukti, todėl kad jie negali būti ten įtraukti, nes e, yra pribuotas pranešimo e, turinio ilgis. E, Ir aš atsižvelgsiu į jūsų pasiūlymus, ką galima būtų įtraukti ir į pakeitimus. Be abejo, nuo pat pradžių sakiau, kad kaip ir anksčiau yra tokių dalykų, dėl kurių mes turime skirtingas nuomonės, nes esame skirtingos frakcijos, partijos ir taip toliau, tačiau manau, kad galiausiai vis tiek rasime kompromisą. Ir turime pasakyti tai labai aiškiai ir garsiai, kad tai yra tik tais diskusijos pradžia dėl to, kaip ateityje turi atrodyti sanglaudos politika. Ir e, šitas e, dalykas yra tiek pat svarbus, kiek ir kitos dvi politinės plotos plotmės. E, Europos komisija valstybės narės turi priversti e, įgyvendinti sanglaudos politiką ir e, geriau tai padaryti. Ir ne tik, ne, ne mažiau pinigų skirti sanglaudos politikai, o daugiau. Uh, Ir e, mes visi to labai laukiame. Todėl savo pranešimo pabaigoje aš ir paminėjau tai ne todėl, kad aš baiminuosi skirtingų nuomonių, bet todėl, kad aš manau, jog mes būsime stiprus tik tada, jeigu mes e, pateiksime vieningą požiūrį dėl sanglaudos politikos ir ji, ta, e, tas požiūris nurodys krypti. E, kaip kur ką investuoti yra daug kitų pranešimų. E, tačiau dabar mes kalbame apie tai, jog reikia nubriežti aiškę kryptį ir mes kaip komitetas ir pirmiausia mes kaip parlamentas turime apginti savo sanglaudos politiką, nepaisant visų prieštaravimų. Aš labai džiaugiuosi jūsų pakeitimais, kurie tikrai atėjo laiku. Uh, Taigi taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams ir manau, kad vėliau kartu visi mes parengsime gerą pranešimą, dėl kurio galėsime balsuoti. Ačiū. Thank you, thank you very much. Ačiū. Noriu priminti, kad pakeitimų teikimo terminas kovo 30 diena 12 valanda. Dabar pereiname prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra nuomonė apie e, pranešimą, e, kurią rengia Rūža Tomačič, techninės paramos įgyvenant sanglūdos politiką ateities perspektyvos. Pirmą kartą jų nuomonėmis apie šį pranešimą keitėmis. Praeisiais metais, lapkričio mėnesį tai vyko. Ir šiandien E, turėsime galvo pakalbėti apie pranešimo projektą. Balsuosime dėl šio pranešimo balandžio mėnesį. Siūlau nustatyti pakeitimų pateikimo terminą e, kovo 24 diena 12 valanda. O dabar žodis poniai Tomašič, ji prinašys, pristatys savo nuomonę ir prašau kolegų drausmės. Ačiū, ponė pirmininkė. Techninė pagalba, kurios prašo komisija arba valstybės narės, yra labai svarbi visuose sanglaudos politikos įgyvenimo etapuose. Todėl aš labai džiaugiuosi matydama, kad Regi komitetas suprato, koks svarbus šis pranešimas. Ir žinia, dabar turime galimybių patobulinti techninės pagalbos stebėjimą ir įvertinimą. 2014-2020 metų finansinio finansinėje programoje buvo dėmesys suteltas iki finansinių rezultatų, nevaisant to buvo pasiekti geri e, pasiekimai. Aš savo nuomonėje siūlau, kad būtų sukurta struktūra, į kurią turėtų eiti visi generaliniai direktoratai, dirbantys su struktūriniais investiciniais fondais. Taip mes išvengtumėm dubliavimosi, galėtų geriau bendradarbiauti skirtingos tarnybos ir papildyti vieną kitą. Europos komisija neseniai parengė keletą priemonių E, dėl techninės pagalbos resursų ir e, save, savęs vertinimo priemonę ir taip pat sukūrė projekto integravimo paktus, e, kurie leis garantuoti ES fondų teikimą. Europos komisija sukūrė priemonės, kurias galės būti pritaikytos skirtingoms valstybių narių administracinėms struktūroms Jų tikslas padėti institucijoms, kurios yra atsakingos už fondų valdymą, sukurti deramus žmogiškų išteklių resursus ir pagerinti e, viešosios valdžios skaidrumą ir atskaitomybę. Būtina, kad būtų pasitikima e, vieša administracija per viešuosius pirkimus, kad mes galėtumėm pagerinti e, finansinę padėtį, sutaupyti ir pagerinti bendrą reputaciją. Techninė pagalba valstybių narių lygmenių siekia 30,4 milijardų eurų ir e, tai dar yra papildoma Europos struktūriniais ir investiciniais fondais. Be abejo, tai gali, e, bu, bu, gali pakeisti padėtį ir ateityje, kai jau visa veikla ir reformos bus užbaigtos, bus galima įvertinti, kas yra padaryta. Todėl labai svarbu užtikrinti gerą planavimą per visus įgyvendimo etapus. Iš platesnės perspektyvos turime atidžiai kontroliuoti techninės pagalbos poveikį institucinėms administracinėms, administracinėms ir struktūrinėms reformos valstybėse narėse, kad mes užtikrintume skaidrumą ir teisėtumą. Daugelie valstybių narių didžioji dalis techninės pagalbos pinigų e, yra panaudojama personalo išlaidoms. E, tai yra personalas, kurio reikia EPSI fondams įgyvendinti. Tačiau toks finansavimas niekada negali pakeisti nacionalinių finansavimo šaltinių šioje srityje. Turėtų būti sukurtas palaipsnis strateginis pereimas prie veiklos, kuri sukurs daugiau papildomos vertės sanglūdus politikai. Informavimo kampanijos taip pat atlieka labai didelę įtaką programų veiksmingumui. Galimi kandidatai turėtų susilaukti aiškių patarimų ir tikslios informacijos apie techninės pagalbos naudojimą. Kalbant apie laikotarpį po 2020 metų, savo pranešime aš kviečiu valstybės narės geriau atsiskaityti apie veiklą, kur yra finansuojama iš techninės pagalbos fondo ir e, taip pat pristatyti pasiektus rezultatus. Reikia užtikrinti daugiau skaidrumo, kad būtų pagerinta techninės pagalbos e, pagerintas matomumas ir e, šioje srityje išlaidos turi būti lengviau vykdomos. Taip pat mes turime užtikrinti, kad uh, E, būtų e, į duomenų bazės įtraukiama veikla, kurią valstybės narės vykdo arba ketina įvykdyti. 2019 metais bus atlikta veiklos peržiūra ir 2014-2020 metų e, programinio laikotarpio nauda bus jau aiškiai apibriešta, bet diskusijose labai svarbu galvoti apie ateitį, apie laikotarpį po 2020 metų. Toliau aš kalbu apie institucinių ir techninių vietos regioninių veikėjų uh, E, gebėjimų sustiprinimą. Deja, daugelėje valstybių narių techninė pagalba yra suvartojama nacionaliniu lygmeniu, mokant regionos, regionų ir vietos e, žmonės. Tuo tarpu, kai pačių savivaldybių regionų poreikiai nėra tenkinami, neretai mokymai nėra pritaikyti vietos e, savivaldybėms ir jų poreikiams. Aš džiaugiuosi, kad galiu bendradarbiauti su šešėliniais pranešys ir aš tikiuosi, kad gerai bendradarbiaudami parinksime gerą pranešimą ir galėsime geriau panaudoti techninę pagalbą ateityje. Ačiū. To... Ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai. Ponios Piraki vardu kitas kolega. Vanis Telroj. Yes. Thank you. Thank you very much. In fact, um... Labai ačiū. Trumpai kalbant, remiame pranešėjos pasirinktą poziciją, nes labai svarbu optimaliai išnaudoti sanglaudos politikos galimybės ir pasverti, kas gali būti geriau padaryta. Tuonė Tomašič labai teisingai viską pažymėjo, sakė, kad reikia siekti daugiau skaidrumo, daugiau atskaitomybės apie techninės pagalbos fondų panaudojimą. Kodėlgi tai yra taip svarbu? Mes labai nustebome, kai regionų komitetas savo dėrybose dvi, dvigubino pinigus e, pagal Europos komisijos planus, o paskui po dviejų metų Europos komisija nusprendė 122 milijonus atimti. Kodėl? Todėl, kad tie pinigai nebuvo panaudoti. Tai kasgi dabar vyksta? Atrodo, kad mes tarsi pastatėm parduotuvę, pridėjom daug prekių, bet tų prekių niekam nereikia. Tai kur mes čia dabar einame? Vyksta kažkas keista. Labai daug įspėjimo apie tai, kad nėra panaudojamos lėšos. Nežinau, kokia padėtis yra tiksliai susidariusi, bet mes tokiu tipo, tokio tipo pranešimu turime renkti daugiau. Pone Spirakė taip pat norėtų pabrėžti, kad reikia uh, giliau nagrinėti padėtį ir uh, pažiūrėti, pažiūrėjau, jūs savo e, pranešime kalbate apie darbo grupę Graikijai. Uh, Yra dalykų, kurie labai gerai funkcionavo, bet yra ir kliuvinių. Todėl turėtume pagalvoti, į ką reikės atsižvelgti. Ir viliuosi, kad mes galėsime pritaikyti darbo metodus kiekvienai valstybei. Be to turime vengti dubliavimo. Europos investicijų konsultacinis mazgas Advisory Hub bus sukurtas. Plenarinėme posėdėje balandžio mėnesį jis buvo patvirtintas kaip nauja priemonė pagal struktūrinės e, reformas. Ir čia mes galime pasakyti, kad dėdami pastangas ir skirdami investicijas turėtumėm galvoti apie rezultatus Ir galbūt turėtume surinkti tam tikrus rodiklius, pagal kuriuos galėtume įvertinti sanglos politikos efektyvumą ir prisidėti prie e, veiksmingesnio lėšų panaudojimo. Taigi, aš išsakiau panos Pirakį nuomonę apie jūsų pranešimą ir aš dabar, mielai, dar atsakysiu klausimą, jeigu jūs jų turėsite. Ačiū toliau panas konsulinų è molto condivisibile la relazione, la sostengo pienamente. Quindi... Pranešimą remiu, pilnai remiu. Nenorėčiau čia leistis į bendro pobūdžio diskusijas, norėčiau tris dalykus pabrėžti ir juos reiktų labiau akcentuoti. Pirmiausia, tai vietos valdžios institucijų vaidmuo kai kalbame apie techninę paramą, kaip jinai teikiama, ypač urbanistinė prasme. Kalbame apie keletą ligmenų, vietos, regionų ligmenį. Galbūt reiktų ir konkrečių priemonių skirtų miestams, urbanistiniam zonom. Kitas klausimas - techninė parama, kuri teikiama tam tikrose valstybėse šiek tiek modifikuoja tą administracinį darbą. Atsiranda kaip ir nauja valdymo kultūra, valdant viešuosius dalykus e, tose regionuose, kuriam kyla problemų e, tvarkantis europinėmis lėšomis, tai ta techninė e, pagalba yra intelektualinis darbas Ir tai yra procesas, kuris lemia ir kokybę tų projektų ir apskritai viešųjų lėšų valdymo kokybę. Ir trečias dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra šešioliktas punktas, kuriame e, kalbame apie gavėjus ir apie, apie paramos gavėjus ir apie projektų kokybę. Labai dažnai ta techninė parama labiau siejama su tam tikromis įstaigomis, skirta įstaigoms, o ne įmonėms ar universitetams, kurie realiai tas lėšas tvarko, naudoja. Ir čia, kalbant apie struktūrinių fondų valdymą, turėtume šią temą, šią linkmę papildyti tekstą. Kitas šešėlinis pranešėjas yra aš pat, esu aš pati. Ir pirmiausia, tai norėčiau padėkoti ponai Tomašič už pranešimo parengimą. Tai pirmas pranešimas skirtas techniniai paramai įgyvendinant sanglaudos politikos ir ateit, politiką ir ateities perspektyvas šioje srityje. Techninė parama svarbi e, visais lygmenim ir svarbi tuo, kad sukuria pridedamąją vertę. Ką aš siūlyčiau dar paminėti, kad komisija turi numatyti e, tam tikrą centrinę prasme valdoma techninė pagalba ir techninė pagalba, kuri valdoma pasidalyjamuoju valdymu, tai numatyti tos paramos teikimo laikotarpio pabaigą. Taip pat reikia įvertinti komisijos naujų priemonių veiksmingumą E, tai yra pilietinės kontrolės mechanizmą, užtikrinant tinkamą ES lėšų panaudojimą. Ir taip pat techninė pagalba turi būti teikiama efektyviau. Ir ypač um, tokiuose sritise, kai finansinės priemonės iš kelių programų yra naudojamos kartu. Europos investicijų portalas. Čia paminėtinas toliau techninė parama e, urbanistinėje srityje, e, kai vykdomos integruotos urbanistinės investicijos čia, techninė pagalba turėtų prisidėti prie pajėgumų kūrimo miesto e, rajonuose, urbanistinėse, urbanistinėse rajonuose ir prisidėti prie tolesnės miestų plėtros. Ir turime pagalvoti apie techninę paramą po 20 metų, stiprinti ryšį tarp sanglaudos politikos ir e, specifinių konkrečiom valstybėm narėms skirtų rekomendacijų ir techninės paramos. E, Ehm, techninė parama taip pat turėtų mm, apimti ir didesnį sanglaudos politikos žinomumą ir matomumą Europos Sąjungoje. Taigi noriu dar kartą padėkoti poniai Tomašič ir aš irgi esu pasirengusi pateikti pakeitimų šiam pranešimui. ponė Demato, kita šešėlinė pranešėja. Dėkui pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Tomašič. Techninės paramos teikimas yra labai svarbus ir šie dalykai dažnai minimi mūsų pranešimuose. Techninė parama iš tiesų turėtų padėti suinteresuotom šalim įgyvendinti projektus taip pat e, yra naudinga rengiant projektus, juos įgyvendinant ir taip pat atliekant tų projektų kontrolę. Pone Tomašič iškelia tam tikrų problemų, kad vietos valdžios institucijom labai dažnai sunku išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, nes išėję privatų sektorių jie uždirbtų daugiau. Taigi labai svarbu, kad viešos valstybinės struktūros sugebėtų tinkamai naudoti e, Europos fondus, bet labai dažnai tenka kreiptis tom e, vietos ar, ar kitokiom e, valstybinėm institucijom į privačias konsultacinės agentūras, mm, kad padėtų jom įgyvendinti tuos projektus. Pavyzdžiui, Italijos pavyzdys parodė, kad Ernst Young ir Price Waterhouse Coopers e, gavo 42 e, ir 44 milijonus eurų už, tą techninę, e, už tas techninės konsultacijas, kurias suteikė. Aišku, reikia tų konsultacijų, bet labai gaila, kad tokios lėšos nueina privačiom įmonėm o nepanaudojamos, pavyzdžiui, valstybių narių specialistams renkti. Taigi reikia, kad iš tiesų kalbant apie techninę paramą, ji jinai labai reikalinga Ir čia reiktų prisiminti Europos elgesio kodeksą ir pasižiūrėti, kas yra tie partneriai gyvendinant įvairias programas. Taigi reikia, kad techninė parama būtų programų dalis arba tada reikia numatyti atskirą programą programą, kur patektų techninė parama. Ir tas situacijos įvertinimas leistų mum galbūt geriau pasirenkti būsimoms programoms. Labai ačiū, labai trumpai kalbėsiu. E, ši nuomonė rengiama teisinga kryptimi. Aš labai daug metų pikau dėl to, kaip e, valstybės savo viduje tvarkydavo techninę paramą. Viskas yra skirta tam, kad būtų padedama praktiniams projektams įgyvenimui, bet lėšas būdavo panaudotas tik tai nacionalinės administracijos veikimui pagerinti. Ir labai gerai, kad šioje nuomonėje yra pabrėžiama, kad turime nukreipti pinigus teisingiau. Tai yra nepaprastai svarbu. Pateiksiu pavyzdį. Norime, sakykime, pastatyti regioninę mažų įmonių platformą, sukurti platformą. Uh, kad jos galėtų geriau bendradarbiauti ir kartu įgyvendinti didelius projektus. Ir paaiškėja, kad nieko nėra, pinigų nėra, nes nacionalinė administracija yra viską paėmusi. Todėl mes turėtumėm per programas pagalvoti, kaip palengvinti e, tokių lėšų paskirstimą teisingai. Nacionalinė administracija negali visko pasimti. Nuomonė yra parengta gera, e, gera linkme, bet turėtumėm griežčiau viską formuluoti. Ačiū. Other... Dėkoju, ar būtų dar kokių komentarų iš komiteto narių? Dabar tada suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui. Dėkui, pirmininkė. Aš Skoboimans, esu e, regionų direktorato padalinio atsakingo už pajėgumų kūrimą vadovas. Taigi, aišku, reikia pagalvoti apie tai, kaip galėtume geriau teikti techninę paramą ateityje. Mes skatiname valstybės narės kryptingiau ir efektyviau naudoti techninę paramą, lyginant su ankstesniais laikotarpiais ta techninės paramos, tas techninės paramos aspektas buvo tiesiog tam tikras lėšų dydis siejama su kiekvienu projektu ir komisija labai nesigilino, kaip ta techninė parama naudojama. Bet dabar siūlome, kad valstybės narės, kadangi aišku, kokios problemos iškilo praeitame mm, finansavimo laikotarpyje, taigi skatiname, kad valstybės narės tikslingai ir efektyviai panaudotų techninę paramą O jei atsiranda didelės sumos, tai tada prašome, kad valstybės narės parengtų žmogiškų išteklių e, plėtros planą, e, būtų galima, kuriam būtų galima panaudoti e, šias lėšas. Taip pat patarėme valstybėm narėm, kad techninės paramos lėšos būtų naudojamos ex ante neįgyvendintų sąlygų įgyvendinimui ir į visas veiksmų programas įtraukiame techninės paramos lėšų dalį e, numatytą kovai su korupcija. Ar viską pasiekėme, ko norėjome? Ne. Norime, kad techninė parama būtų efektyviau naudojama. Čia dar yra ką tobulinti. Ir laukiame tų diskusijų apie laikotarpį po 20 metų. Tai bus labai naudinga rengiantis tam kitam programavimo, finansinio programavimo laikotarpiu ir taip pat e, techninė parama e, turėtų būti pervedama iš anksto, kad e, prieš įgyvendinant, prieš atrenkant projektus ir įgyvendinant juos jau būtų turimos valstybėse narėse techninės paramos lėšos, kad jos galėtų tinkamai pasirenkti. Ir čia mes neturime siekti kažkokios revoliucijos techninės pagalbos rytyje, tiesiog turime siekti, kad jinai ir toliau būtų naudojama e, labiau efektyviai, labiau kryptingai ir taip pat reikia keistis gerąją patirtimi, ne tik vienoje mm, valstybėje narėje, tarp įvairių tos valstybės narės institucijų, bet ir tarp valstybių narių. Mes tikrai pritarėme tam, kad reikia glaudesnės integracijos ir didesnio nuseklumo naudojant techninę pagalbą e, pagal įvairius, e, techninę pagalbą, kai naudojamos įvairių fondų lėšos. Ir tai apimtų tiek centrinį, tiek uh, centrinį valdymą, tiek pasidalymojo valdymo būdu valdomas šias lėšas. Buvo siūloma čia, kad daugiau naudos gavėjų patektų mm, į tą ratą asmenų, kurie gali gauti techninę paramą. Tai taip, tam galėtume naudoti techninės paramos lėšas, jei jos mm, būtų uh, tiem paramos gavėjam, kurie labiausia naudojasi struktūrinių fondų lėšomis. Ir aišku, viskas priklauso nuo vietos ir regionos, regiono valdžios įstaigų. Taip pat buvo sakoma, kad neišleidžiamos e, centrinių lygių paramos lėšos. Šiam laikotarpiui regionų generalinis direktoratas yra parengę strategiją, kaip naudoti techninės paramos lėšas centrinių lygmenių ir čia mes 8-9 sritis išskyrėme finansinės priemonės, administracinių gebėjimų, urbanistinės priemonės. Taigi norime, kad ta technikos, techninė parama taptų platesnė. Taip pat norime, kad centrinių lygių jinai būtų efektyvesnė, kad būtų sistemiškai naudojamos lėšos, o ne ad hoc principų. Jespers programa, kolegų e, programa ir panašiai. Tai yra, kad būtų tie sisteminiai sprendimai, kurie būtų naudingi visom valstybėm narėm ir tada, aišku, galima ir lėšų daugiau sutelkti ir jas veiksmingiau panaudoti. 2,9 milijonai buvo skirti struktūrinių fondų paramos programai ir pagal struktūrinių reformų paramos programą panaudotos lėšos bus labai naudingos veiksmingiau panaudojant struktūrinių fondų lėšas, tai ir susijęs su įvairiomis programomis ir turės tiesioginį ir netiesioginį poveikį efektyviau naudojant investicijas. Dėkuoju, ponė Tomašič. Labai trumpai. Noriu padėkoti visiems kolegoms už e, pasiūlymus, už pasisakymus. Jeigu jūs e, turite tokių, jeigu jūsų tolesni e, pasiūlymai bus tokie pat konstruktyvūs kaip dabar, tai mūsų pranešimas bus, bus puikus. Ačiū. Šiandieną jau baigiame. Darome pertrauką. E, tęsime darbą trečią valandą. Dabar pirmininkas e, Tajani kviečia mus atšvesti Romos sutarties 60 metį. Taigi, Darome pertrauką iki trečios valandos.